15 valandą. Dabar tuo ir baigiame svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Dar beje norėčiau Jums pateikti du pranešimus pirmininko vardu. Visų pirma, pirmasis e, pranešimas yra dėl kompetitingos e, Vokietijos institucijos prašymo dėl pono Kreutzmann imuniteto panaikinimo pagal e, šeštą straipsnį, na ir pagal visą darbų tvarką e, šį prašymą toliau svarstys Teisės reikalų komitetas. Kitas mano pranešimas būtų štai